Se voi siete d'accordo, potremmo cominciare. Jei niekas neprieštarauja, siūlau pradėti posėdį. Sì, eh, allora Ben ritrovati alla ripresa dei nostri lavori. Vedo che. Taigi sveiki susirinkę. Šį rytą turėjome daug nuveikti, to, galbūt todėl ne visi nariai sugrįžo. Tačiau tie, kurių pranešimus svarstysime, yra. Uh, Aš valandą pavaduosiu pirmininką, kuri po to sugrįši posėdį. Ir toliau pagal darbo tvarkę svarstysime gairias dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų, e, kurių ir sprendimo panaikinti direktyvą 1336. Siūlau nedelsiant pradėti ir suteikti žodį e, pranešėjui šiuo klausimu, ponui Toženovskijui. Jis pristatys savo pranešimą, o po to išklausysime šešėlinių pranešėjų nuomonių. Taigi, sprendimų 1336 panaikinimas. Ačiū. Aš iš tiesų rengiu nuomonę šiuo klausimu dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų. Bendrais bruožais aš noriu pasidžiaugti komisijos pasiūlymu šia, šiuo klausimu, šioje srityje, nes tai suteiks priemon, galimybę užtikrinti prieigą prie e, skaitmeninių tinklų, prie interneto, tai sukurs papildomą mechanizmą paskatinti viešojo ir privataus sektoriaus investicijas į šią sritį, nes iki, tais, ypač tais atvejais, kai tai tokių investicijų nesulaukiama ir tai ypač aktualu užtikrinant konkurenciją kai kuriuose regionuose. Taigi šios siūlomos priemonės sutelktos į infrastruktūrą ypač tose vietose, kur jos trūksta. Ir tų gairių tikslas yra e, išspręsti tokią situaciją, kuomet infrastruktūros negalima e, pakeisti jokiamis kitokiamis priemonėmis. Taip pat reikia nepamiršti, kad negalima iškraipyti konkurencijos, nes e, greitaigis e, interneto ryšys turėtų būti ypač užtikrintas e, atokiose regionuose, salose. Ypač tos, tais atvejais, kuomet privatus sektorius nesuinteresuotas jo plėtimu. Kalbant apie miestų zonas, Nemanau, kad ta priemonė bus aktuali tok, to, tokioms zonoms, nes čia investicijas pritraukti lengviau. Todėl finansinių priemonių panaudojimas turi neprieštarauti komisijos pateiktam pasiūlymui ir manome, kad šis reglamentas padės sukurti konkurenciją skatinančias sąlygas, pasitelkiant finansinės priemonės kaip garantą. Ir subsidijomis reikėtų naudotis tik išskirtiniais atvejais, kaip papildomomis priemonėmis. Valstybės narės privalo toliau skatinti telekomunikacijų rinkos kūrimą, šalinti visas kliūtis jai ir taip pat skatinti konkurencijos augimą. Tokias skatinant tokias tendencijas reikia nepamiršti ir kitų susijusių sektorių ir klausimų. Taip pat norėčiau Taip pat pabrėžti, kad kalbame apie rinką, apie rinkos veikimo mechanizmus ir, ir taikančias priemonės reiktų to nepamiršti. <clears throat> Didžiausias trūkumas yra susijusias su nevienodomis galimybėmis e, piliečiams, kurie gyvena tokiose zonose ir salose ir, ir kitur gyvenantiems žmonėms. Reikia tą atotrukį sumažinti, Ir manau, kad e, š, būtent siekiant šio tikslo reikia tinkamai panaudoti lėšas ir siekti tokių galimybių pusiausviros ir, e, ir aukštaigis interneto ryšys taip pat turėtų prisidėti prie sanglaudos skatinimo. Reikėtų nepamiršti, kad E, kad, kad e, vykdant tokius projektus galima pasinaudoti ir kitais, ir lėšomis iš kitų Europos fondų. Skaitmaninis ryšys yra svarbus. Visi, visi būstai, visi ūkiai turi turėti galimybę naudotis bent jau 30 MB per sekundę uh, <clears throat> tipo ryšiu. Dar vienas svarbus su investicijomis į tokį internetą ryšį susijęs dalykas yra skaitmeninių technologijų neutralumas. Tais atvejais, kai paslaugas siūlo panaš, panašios įmonės, panašios kompanijos, reikėtų užtikrinti objektivumą pasirenkant tokias paslaugas. Tačiau komisija tiksliai nenurodo, kokią, kokią konkrečią technologiją reikėtų naudoti ar pasirinkti. Taip pat kalbama apie satelitinių technologijų panaudojimo galimybę. Mobili greitai eigio interneto ryšio prieiga vis tam, yra, tampa vis labiau paplitusi. Toliau, kalbant apie bendro intereso projektus, minimus šioje strategijoje, tokios, tokie pasiūlymai būtų priimtini, tačiau aš norėčiau žinoti, kokiu pagrindu Europos komisija išsirinko projektą, kuris minimas šiame tekste užduodu šį klausimą ir kolegoms. Norėčiau žinoti visų nuomonę šiuo klausimu. Taip pat norėčiau paklausti apie galimybės pasinaudoti šią galimybę pasiūlyti, pristatyti projektą, kuris būtų taip pat skirtas ir, ir mm, kriz, pritaikęs prie krizinės situacijos. Taip pat reiktų nepamiršti, kad panaudojant lėšas reiktų užtikrinti kiek įmanoma didesnė jų duodama naudą. Taip, privat, tais atvejais, kai privatus sektorius e, prisideda savo finansais arba pakeičia e, viešojo sektoriaus lėšas, e, Taip pat turiu klausimą komisijai. Apie infrastruktūrą, skaitmeninės paslaugas. Aš norėčiau išgirsti detalesnį jų pristatymą. Dar kalbant apie šį reglamentą, sakyčiau, kad nėra rimtų argumentų, kodėl reikėtų didinti komisijos galės šioje srityje, nes tai sukurtų e, papildomą kontrolės prievolę taip pat komisijai. Egzistuoja deleguotieji teisės aktai, pagal kuriuos, pagal šį reglamentą komisijai numatomos pakankamai didelės galios veikti <clears throat> visuomenės intereso labui <clears throat> ir sukurti adekvačią kontrolės sistemą. Informacijos ir ryšių technologijų sritis labai sparčiai keičiasi, būtent todėl reikia, kad reglamento nuostatos būtų lankščios, būtų galima atsižvelgti į besikeičiančią situaciją ir nepamiršti ne tik teisinio saugumo aplinkos, bet ir skaitmeninių saugumo aspektų. Uh, Kalbant apie kontrolės užtikrinimą vidutinės trukmės laikotarpiu, reikėtų detaliau e, paaiškinti šį klausimą. Mes turime pakankamai laiko šios nuomonės svarstymui ir aš noriu pasidžiaugti glaudžiu bendradarbiavimu su kolegomis ir galimi taip pat tikiuosi atsižvelgti ir išklausyti visas jų pastabas šią tikrai aktualią temą. Ir noriu padėkoti kolegoms už galimybę ne tik tai ruošti šią nuomonę, bet taip pat manau, kad klausimas šią temą būtų tikrai labai aktualus ir naudingas dalykas. Numatytas, jis numatytas e, balandžio 25-ąją e, plenarnėme posėdėje. E, šį klausimą svarstysime birželio mėnesį. Aš tikiuosi aktyvaus bendradarbiavimo ir iš anksto dėkoju visiems. Taip pat noriu padėkoti Europos komisijai už nuomonę ir už sutiktą pagalbą. Tiek, ačiū. Grazie, grazie a, te per, grazie a lei per questa relazione e sentiremo. Ačiū. Noriu padėkoti už e, nuomonės pristatymą, o dabar pas, žodį komisijai suteiksime vėliau, nes jau, jau užduota nemažai klausimų. Pone Trautman, pirmoji šešėlinių pranešėjai paprašė žodžio. Pone pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Tošenovskijui už e, tokį požiūrį, už siekį bendradarbiauti. Aš taip pat noriu padė, padėkoti jam už tokį požiūrį, už tokį pasirinkimą ir padėkoti jam už įžanginės pastabas, už tai, kad pristatė svarbiausias diskusijų temas. Norėčiau visų pirma <clears throat> pasakyti, kad socialdemokratai pasisako už Europos Sąjungos biudžeto lėšų skirimą mūsų tikslų sėkimui e, ir skaitmeniniai projektai yra vieni iš svarbiausių mūsų projektų. <clears throat> Todėl mums reikia skiriamas lėšas kiek įmanoma geriau paskirstyti ir taip pat nepamiršti ir euroobligacijų galimybės. Šiandien vyksta pirmasis keitimasis nuomonėmis, aš nesigilinsiu į smulkmenas, bet norėčiau priminti, kad mes kalbame apie infrastruktūros kūrimą, tačiau turime nepamiršti pagrindinio mūsų tikslo, tai yra sumažinti skaitmeninę atskirtį. <clears throat> Norėčiau akcentuoti kai kuriuos dalykus, kuriais pageidaučiau mm, mm, išgirsti kitų nuomonės. Visų pirma, reikia E, pabrėžti, kad finansinės lėšas, tai yra 9,2 milijardus eurų, panaudoti kiek įmanoma geriau, e, skirstant tas lėšas infrastruktūros kūrimui ir skaitmeninių paslaugų užtikrinimui, e-vyriausybės kūrimui, sveikatos apsaugos sričiai. <clears throat> Taip pat reiktų nepamiršti, kad bus reikalingas politikų uh, įsipareigojimas, e, politinių užduočių paskirimas, e, užtikrinant kontrolę, taip pat užtikrinant lėšų panaudojimo kontrolę, taip pat e, nepamiršti ir tų vadinamų šešėlinių zonų, ypač viešos privačios partnerystės atvejais. Taip pat turime nepamiršti, kad turi būti e, nuoseklus darbas, nepamirštant ir kaip panaudojamos e, lėšos iš kitų fondų, struktūrinių fondų. Ir turime e, išsiaiškinti, ką papildomai galime tikėtis finansuoti iš saglaudos fondų. Taigi tai yra tema, kuri yra tikrai opi ir aktuali atsiliekantiems regionams, atokiems regionams, kuriems reikatinga ypatinga parama. Papildomumas, kalbant apie kitų kitos, e, kitas tinklus - energetika, transportas. Tai apie tai irgi reikia kalbėti ir siekti sinergijos efekto. Pasitelkiant ir visuomenės iniciatyvą. Ir čia apie ir čia taip pat, manau, reikia kalbėti apie jungtis tarp tinklų. Visas šias iniciatyvas mm, gyvenant šias iniciatyvas turi vykti sklandus darbas, tos iniciatyvos turi vieną kitą papildyti. Ir norėčiau čia taip pat priminti e, komunikatą dėl elektroninės Europos. Turiu porą klausimų mūsų pranešėjai. Keletas valstybių e, narių yra pare, paskelbė savo poziciją dėl optinio ryšio. Ir noriu paklausti, kaip tokios iniciatyvos e, bus susijusios ir kai, su, su šiuo projektu ir kaip bus užtikrinamas koordinavimas. Taip pat, e, kaip su operatorių verslo planais. Mums pranešta, kad lėšos bus skiriamos atskiriems konkretiems projektams. Kaip bus užtikrinta, kad e, ne ne, nesusidarytų padėtis, kuomet kažkokie projektai bus vykdomi atskirai ir kaip, kad tai ne, neiškreipytų konkurencijos. Taip pat, e, kaip bus užtikrinta, kad būtų gyve, finansuojami gyvybingi projektai, pasitelkiant ir privačias investicijas. Ir kalbant apie tankiai gyvenamas zonas, tai investuotojai e, investuoja ne tai, kad į, į gyvybingus projektus, bet į super gyvybingus projektus tik tai kad užsitikrintų kiek įmanomas perspektyvas. Tačiau kartais e, E, grandininės poveikis yra toks, kad, kad e, rinkos, rinkoms tai ne visada teigiamai atsiliepia. Pat kaip, taip pat kaip bus sprendžiamas paskolų gavimo klausimas. Manau, kad turime toliau e, plėtoti ilgalaikių investicijų strategiją, kurią reikėtų pasitelkti, nes 9 milijardai eurų yra nemaži finansai ir galima būtų apriepti nemažą teritoriją. Kokia yra komisijos nuomonė apie konkrečius projektus, kuriems iš esmės nereikia e, vals, viešojo sektoriaus lėšų, kad jie būtų gyvybingi? Taip pat noriu paklausti, ką apie tai mano EIB. Noriu pakalbėti apie Prancūziją. Vienas iš mūsų šalyje veikiančių, veikiančių kompanijų savo uh, akcininkams pareiškė, kad uh, dividendai sumažys. Tačiau buvo kalbama apie poziciją ir Europos mastų. Galiausiai baigiu. Kalbame taip pat apie, pro, apie šios projektus kaip apie saugumo aspek, aspektų aktualius projektus. Uh, Ir taip pat noriu kalbėti apie spektro pajėgumus. Neseniai patvirtintame mūsų reglamente kalbama apie civilinį saugumą ir apie susidarius ypatingoms situacijoms reikalingas paslaugas. Kolegos, norėčiau taip pat priminti, kokios yra mūsų komiteto kompetencijos šioje srityje. Ir iš anksto dėkuoju už uh, atsakymus. Grazie alla collega Trattman e dico alla Commissione che domande si allunga. Ačiū kolegijai Trautman. Komisija mato, kad klausimų sąrašas ilgėja ir jūs turėsite atsakyti konkrečiai šios klausimus. Pana Zekmak. Pana uh, pirmininkė, ačiū. Dėkoju taip pat pranešėjui, ponui Tošinovskijui, už puikų pranešimo pristatymą ir parengiamąjį darbą, kuriame visi galėjome dalyvauti. Manau, kad yra labai svarbu nepamiršti sąlygų, kuriomis dirbame neseniai. Radio dažnio e, spektro politiką patvirtiname ir e, siekiame, kad e, duomenų perdavimo mobiliojų ryšių srityje taptume lyderiais. Taip pat atrodo, kad reikia siekti daugiau nei siūloma komisijos, kalbant apie duomenų perdavimo greitį. Taip pat reikia nepamiršti, kad e, ši visuomenės gyvenimo sritis kinta ir vystosi labai greitai, e, taip pat kaip ir investicijos šioje srityje kartu su technologijomis evoliucionuoja pakankamai greitai. Manau, kad tik per e, mobilųjį duomenų perdavimą mes sugebėsime užtikrinti 30 ir 100 megabaitų e, perdavimo greitį greičiau nei iki 20 metų. Mums labai svarbu suvokti, kad e, neturėtume užsibrėžti savo tokių tikslų, kurie ateityje mums taptų kliūtimis. Mes kalbame apie 20-uosius metus, galvodami, kad jie ateis rytoj. E, tačiau RGS technologija, pavyzdžiui, e, šiuo metu yra pažengusi atgal, mes esame toje patėje, toje pačioje padėtėje kaip 2004 metais, kalbant apie įvairias Mm, aplikacijas, kurios yra naudojamos e, mobilio ryšio prietaisų. E, pokyčiai šioje srityje yra taip pat labai e, svarbus. Kalbėdami apie 20 metus susibrėžėme tikslus, kurie, mano nuomonė, turėtų būti pasiekti kitais 2013 metais, tačiau nuo 13 iki 20 įvyks dar labai daug dalykų. Su tikras, kad e, komisijos nustatyti tikslai mūsų gyvenimo tikrovės bus viršyti, nes šias rytyje e, gyvenimas kinta daug greičiau nei mūsų priimami teisės aktai. Todėl norėčiau paprašyti pranešėjo pamastyti apie tai ir užtikrinti, e, kad mūsų užsibrėžiami tikslai ir politinės priemonės jiems pasiekti nebūtų per mažai ambicingos, galbūt galėtume e, siekti platesnių užmojų ir e, padidinti mūsų pajėgumus iki 2020 e, metų, galvodami apie standartus, kurie bus svarbiausi pasauliniu mastu tuo metu nes šiuo metu galbūt galėtume nusistatyti vidutinį duomenų perdavimo greitį, kuris siektų 100 megabaitų. Taigi e, turime būti drąsus ir e, pakankamai plačių užmojų, e, nes priešingų atveju turėtume planuoti tapti ne lyderiai šioje srityje, tačiau užimti galbūt tik tai ketvirtą arba penktąją vietas pasaulio mastu. Kitas svarbus, mano nuomonė, aspektas yra E, užtikrinti ir nustatyti tinkamus kriterijus susijusius su sanglaudos fondų lėšų panaudojimu, siekiant tinkamą linkmę nukreipti investicijas. Galbūt mes turėtume kalbėti e, invest, apie investicijas, e, kurios galėtų būti e, įvairaus pobūdžio, ypatingai komercijos srityje investicijos e, čia vyksta. Komercinės investicijos šioje srityje vyksta Europoje pakankamai sparčiai, galbūt ne visose uh, e, sritise. Mm-hmm. Taip pat turime užtikrinti, kad e, investicijos, kurias pritraukime pasitelkdami e, šias priemonės, e, yra būtinos tik tuo atveju, jeigu kitokio pobūdžio investicijų nebūtų pritraukiama. Pavyzdžiui, mūsų didieji miestai plačiojos ryšio interneto infrastruktūrą kūrė pakankamai sparčiai ir e, mes svarstome tik tai dar kylančią problemą, o didėjai Europos miestai jau sprendžia tą problemą pakankamai e, sparčiai, tačiau turime kalbėti apie e, skaitmeninį susiskaidimą, kurį pastebime galbūt mūsų sostinėse, kuomet vieni regionai smarkiai atsilieka nuo kitų. Ir būtent apie tai diskutuodami turime kalbėti apie kitokio pobūdžio investicijas. Manau, kad e, tai leidžia daryti tokią išvadą. Mes neturėtume išskyrus tuos atvejus, kuomet e, kitokių investicijų nevyksta užsibrėžti savo šios minėtus tikslus. Šios investicijos turėtų būti skiriamos daugiausiai toms ES dalims, kurios pačios turi mažiau lėšų, kurios, kurios labiau atsilieka, tai yra skurdesniems regionams arba regionams, kurie neįtraukti į e, ekonomikos augimo procesus tokius, kokiu mes pageidautume, galbūt e, tai galėtų tapti taisykle ir tos kodinis pavadinimas otherwise arba e, e, kitokios įmanomos investicijos čia turėtų būti ar tapti svarbiausių principų, nes visur kitur, kur įmanoma, reikėtų pasitelkti komercinės investicijas. Komisijos taip pat norėčiau paklausti, kaip būtų galima šios aspektus įtraukti į mūsų svarstomus kriterijus, nes labai svarbu šios prioritetus e, nustatyti. Nes jeigu pasinaudosime tomis investavimo investicijų priemonėmis ir biudžeto lėšomis, e, mes nesugebėsime pasiekti savo užsibrėžtų tikslų, nes e, per plačių mastų naudosime tas lėšas. Baigiau jau. Ačiū. Laikas bėga labai greitai. Daugiau nėra norinčių kalbėti. Tai... Kolega Kreuzmann, kolega Andersdotter, vogliono intervenire. Pane Andersdotter norėtų žodžio. Prašau kalbėti trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar laikraštis Handelsblatt e, paskelbė straipsnį, e, kad, e, kuriame buvo pabrėžiama, jog greita, greitaigis internetas ka, sukuria, tarsi leidžia mums daugiau tikėtis, didina mūsų lūkesčius ir iš tiesų yra intensyviai investuojama į šią sritį. Ir ten, kur yra tinkamai vei, taikomas E, verslo modelis, atitinkamas verslo modelis, tuomet nereikia jokių nurodymų iš viršaus, iš Europos. E, ten yra pasinaudojama visomis atsiverinčiamis galimybėmis ir privatus investuotojai taip pat e, tuo domisi. Žinoma, problemas kelia netokie paklausus, ta prasme, regionai, netokie įdomus telekomunikacijų įmonėms regionai ir būtent jiems reikia skirti didesnį dėmesį. Reikia pasvarstyti, kokią pridėtinę vertę mums Europai gali atnešti mm, naujosios moderniosios technologijos ir e, mes savo naująją priemonę galime sukurti papildomų impulsų e, šių technologijų plėtrai. Ir To, aišku, nepasieksime vien tik tai pačią priemonę, kuri skirta Europos telekomunikacijų infrastruktūrai plėtoti, bet ir papildomomis nuostatomis ir priemonėmis. Ir taip skatinsime Europos ūkio augimą. Skaitmeninė vidaus rinka, drastiškai sakant, yra tikrai mūsų, mums didelis galvos skausmas. Kitose pasaulio regionuose e, šis rytis yra gerokai pažengusi labiau į priekį, Europoje stipriai atsilieka. Tai galbūt iš dalies susijęs su mm, kalbiniais, lingvistiniais e, barjerais. Ir e, komisija šiuo klausimu yra pateikusi savo pasiūlymų ir tai jie turėtų būti naudingi mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi būtent tas lingvistinis faktorius yra labai svarbus jų veikloje. Taip pat reikia sustiprinti vartotojų pasitikėjimą interneto paslaugomis, užtikrinant deramą interneto saug, paslaugų saugumą, e, perduodant e, e, duomenis internetu. Kiti prioritetai ir tikslai susijęs su informacinių struktūrų saugumo, investa, invest, investicijas į infrastruktūrų saugumą ir varto, tiek vartotojams, tiek ir mūsų ūkio įmonėms e, tinkamai išplėtota technologinė infra, te, telekomunikacijų infrastruktūra e, duoda visokiojopas naudos. Ir taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į plačią juotį ryšį. Jis turėtų būti prioritetinis, e, kadangi kol kas juo nėra teikiamos pakankamas paslaugų spektras Ir kad daug, kai kuriuose regionuose, ypač, e, ypač jautriuose regionuose, e, jie nuo to kenčia, jie, jie, nėra, jie negali naudotis visomis e, šios technologijos teikiamomis galimybėmis. Taigi reikia skatinti prieigą prie šių technologijų ir tokiuose regionuose, pasinaudojant struktūriniais sanglaudos fondais. E, Tačiau visų tų tikslų siekiant reikia ir tiksliai įvertinti, ar investicijos yra tai, e, atliekamos tikslingai, ar e, ateityje gali būti, e, gali iškilti poreikis siekti kažkokių kitų papildomų tikslų mobilių e, technologijų e, galimybės, technologinės galimybės didėja ir jų patrauklumas kai kuriems regionams tampa ypač e, didelis ir bus dar didesnis ateityje. 30 ir 100 megabitų per sekundę spartos duomenų perdavimo greitis yra mažiausia siekėmybė ateityje situacija keisis dar labiau ir aš manau, kad e, bus neteisinga šiandien apsiriboti vien tik tai tikslu ir plėtoti um, stiklo pluošto e, kabelių infrastruktūrą. reikia galvoti apie tai, kaip e, plėtoti, kaip stiprinti e, interneto paslaugų infrastruktūrą, technologijas ir e, stengiantis jas išplėsti, išplėsti jų galingumą ir neapsiriboti vien tik tai to 30 megabitų per sekundę ir panašiai. Dėkuoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Grazie. Eh, la signora Andersdotter vuole intervenire? Pane Andersdotter. Prego. Um, um, tack. Jag vill eh, tacka mina kollegor för deras presentationer. Dėkoju. Ačiū kolegoms už temos pristatymą. Norėčiau komisijos kai ko paklausti. Ar jie svarsto, kaip būtų galima labiau paremti mažasis ir vidutinės įmonės tokiuose infrastruktūros projektuose, ypač kaimo vietovėse. Nesu visiškai įsitikinusi tuo, ar didelės investicijos į mobiliuosius tinklus yra iš tiesų e, pačios tikslingiausios, prasmingiausios. Mobiliųjų tinklų kaimo vietovėse plėtojimo patirtis rodo, jog tai nebuvo visuomet sėkmingi projektai. Reikėtų pagalvoti ir apie kitas e, galimybės, technologinės galimybės ir paslaugas to, e, kaimo vietovėse ir mažai apgyvendinose regionuose. Panas Balčytis. Po to komisija. Iš tikrųjų pateiktas gana E, gana įdomus ir labai e, svarbus dokumentas, kuris nulems mūsų ateities viso regiono ir visos ES konkurencingumą. Ir iš pasisakymų, čia tikrai ir mano kolegė Teresė Madurel uždavė visą eilę klausimų, kurie yra labai svarbus. Ir tas susirūpinimas dėl perspektyvas, aš manau, jaučiasi ir kituose e, mūsų kolegų pasisakymuose. Mano supratimu, ateityje mes turėtumėm žymiai aiškesnį vaizdą dėl busimų technologijų, kurios gali būti taikomas norint užtikrinti mūsų ir pasiektus, tai yra norint pasiekti mūsų numatytus tikslus. Mes, kai stojame į ES, dar 2004 kiekviena iš valstybių labai skatino plėsti plačiųjų astryšį, mažinti atskirtį ir to pasiekoje sutartis buvo pasirašytos 4, 5, ne 7 metam. Ir yra kai kur, iš tikrųjų, kur tie tinklai kaip ir šiandieną buvo pasakyta, kad jie ko gero nebetitinko šio laikinių įsipareigojimų ir reikalavimų. Todėl aš tikrai norėčiau pritarti komisijos vaidmeniu, žymiai didesniam vaidmeniu ateityje, kad jie būtų atsakingi už bendros politikos nustatymą šioje srityje. Ir tikrai aš manau, kad mes ateityje labiau turėtumėm suprasti arba turėti galimybę padiskutuoti dėl busimų technologijų, kurios ateityje turėtų būti naudojamos norint įspręsti mūsų pagrindinį uždavinį e, greitaigi duomenų perdavimą ir užtikrinti visų regionų susi, e, susiliejimą e, ir prieigą prie, prie būtinos informacijos. Ačiū. Grazie. La parola ora Madame Krizanovska per la replica. Ačiū dabar ponia Krizanovska. Ir aš tikiuosi, kad išgirsime aiškius ir glaustus atsakymus iš komisijos. Trims minutėms. Ačiū. Norėčiau visų pirma padėkoti už gerus žodžius pasakytus apie šį pasiūlymą. Aš visiškai pritariu tiems siekiams, kurie įrašyti į 2010 strategiją, e, kur, kuriuos įrašė Baroso komisija. Mes be abejo būsime prieinami šešėliniams pranešėjams, pranešėjui, taip pat visiems nariams, kurie domisi šiuo pranešimu ir turi klausimų apie tai. Dar pabandysiu greitai atsakyti į iškeltus klausimus. Visų pirma, mes visiškai sutinkame su mintimi, kad pasiūlymas dabartiniu pavydalu numato e, galimybę sumažinti skaitmeninės išlaidas ir skaitmeninę atskirti. Tai yra skaitmeninės darbotvarkės tikslas, kaip po tokios bendrai. Ir mes rengiamės jo pasiekti ne tik tai pasitelkę priemonę, uh, Connecting Europe, bet taip pat ir mm, biudžeto išteklius, biudžeto priemonės, nes finansavimas numatomas dabar ir bus taip pat skirtas ateityje. Mes manome, kad papildomumas panaudojant ir lėšas iš struktūrinių fondų galima būti pasiektas, jei tik tai reglamento taisyklės, kuria, kurias patvirtins taryba ir parlamentas, nesuvaržys, nenumatys suvaržymų ir būtent todėl teikiamas atskiras pasiūlymas šią temą. Mes suprantame, kad tai susijęs su atskirų valstybių ir parlamento norų ir siekių peržiūrėti plač, investicijų plačiai juos ryšį formulavimą struktūriniuose fonduose dabartinis pasiūlymas numato sinergijos efekto galimybę, tačiau ne, ne visur tos galimybės suteiktos. Mes tikėjomės optimaliai, sukurti optimalią situaciją, atsižvelgiant į tai, kad viešasis sektorius turės ribotus išteklius tokio pobūdžio investicijoms. Mes visiškai suprantame, kad nėra lengva tiksliai prognozuoti privačių investuotojų bei telekom, te, telekomunikacijų kom, kompanijų vaidmenį elgesį, joms priimant susijusius sprendimus, ypač plačia juosčio ryšio srityje. Mes savo intervenciją numatome kaip papildomą paramą, didinant investicijas, kai, kai tos investicijos jau yra. Uh, Ir taip pat e, rengėme sukurti, e, suteikti lyderio vaidmenį pačioms valstybėms narėms, kaip Prancūzija dabar. Suteiksime galimybę joms e, sukoncentruoti dėmesį į regionus, į regionės investicijas. Ir kuomet verslo modelis numato privataus sektoriaus dalyvavimą, mes skatiname privataus sektoriaus dalyvavimą. Todėl, būtent todėl E, pasiūlymą dėl Connecting Europe priemonės rasite ir mūsų pasižadėjimą sutelkti dėmesį pirmiausia į finansavimo priemonės. Todėl projektai, kurie bus pasirinkti, bus susiję su konkrečiais priva, privataus sektoriaus investuotojais ir tuo, ką siūlo privačios viešos partnerystės. Mes prašome lankstumo, kad galėtume padėti e, valst... viešosioms institucijoms kurti plačiai jo šio ryšio projektus, ypač kaimo vietovėse. Mes taip pat norime pas, pasirūpinti užtikrinti pažangiosios praktikos pavyzdžių, pavyzdžių sklaida, kad gerus sprendimus būtų galima sparčiai paplatinti visose ES e regionuose. Mes taip pat suvokiame, kad situacija šioje srityje keičiasi nepaprastai sparčiai. Būtent todėl kalbame apie tam tikrą lankstumo būtinybę. Mes taip pat norime dalyvauti sprendimų prieimime, kontroliuoti procesą, tačiau manome, kad pernelyg suvaržytas, e, pernelyg detalus pasiūlymas tikrai reikštų, kad mūsų veikla taptų, būtų nenaudinga. Mes suprantame, kad e, mūsų pasiūlymas yra platus užmojo, tačiau yra tam tikras atotrukis tarp galimybių ir, ir pasitikėjimo mumis remiantis e, informacijas ir atsiliepimais iš rinkos dalyvių. Tuo domėjusi komisarė Krūs ir aš tai. Ir mes tai kartuojame, mes norime, kad rinka atsižvelgtų į mūsų numatomus e, siekius. Mūsų siūlomi Nu, mūsų siūlomos nuostatos numato tam tikras finansinių, su finansiniu instrumentu siejamas sąlygas. Tai yra, kad būtų galima pasinaudoti viešosiomis lėšomis. Reikia, kad rinka, sąlyga bus rinkos e, net tinkamas nesėkmingas veikimas ir bus galima tomis lėšomis pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu jų ne, negali pakeisti privataus sektoriaus lėšos. Mano kolega atsakys į klausimus apie paslaugas. Pirmininkė, atsiprašau, jūs turite vieną minutę, aš labai apgailestauju, bet Mes, mums būtina laikytis laiko. Prašau, nekalbėti daugiau negu vieną minutę. Ačiū. Atsakysiu tik į labai konkretų klausimą, kurį uždavė ponas Tošenovskis. Kaip pasirenkamos sritis, apie paslaugas. Mes taikome tris pagrindinius kriterijus. Konkretis sritis turi būti kliūtimi, tam tikrų kamščių, pro kurį nepraeina kažkas. Tai. Taip pat kitas kriterijus, ta, er, tas regionas turi būti pakankamai brandus nes dauguma dabar siūlomų paslaugų yra eksperimentinio pobūdžio, taigi reikia, kad būtų pasiektas tam tikras prisotinimo ligmuo. Ir būtent todėl mes pasirinkome tuos projektus, kuriuos pasirinkome, jie išvardinti priedė prie pasiūlymo. Tačiau tas sąrašas yra, nėra baigtinis, jis yra atviras ir draugė su įstatymų leidėjų mes galėtume jį peržiūrėti pri, pridėti ir rašyti tam tikrą projektų skaičių, jeigu tai būtina. Ir užbaigsiu pasiskalbėdamas gimtają kalbą, sako kalbėtojas. Ir mes ypač sutelksime dėmesį į mažiau gyvenamas teritorijas, nes manome, kad tai būtų labai naudinga. E, Ačiū. Būtų puiku, jeigu komisijos atstovai galėtų raštu atsakyti tuos konkrečius klausimus. Kad jeigu kažko nespėjote pasakyti, būtų puiku, jeigu tai padarytumėte raštu. Norėčiau paklausti kolegos Tošinovskio, ar jisai galbūt dėl laiko taupimo sumetimų atsisakys apibendrinimo. Stručně, e Nenorėjau gaišinti laiko, tačiau noriu trumpai reaguoti į sakytas mintis, visiškai pritariu poniai Trautman. Labai svarbu tinkamai įvertinti e, finansinius e, gebėjimus tam, kad galėtume spręsti svarbiausias problemas. E, tikrai pritariu pareikštiems pasiūlymams, esu matematikas pagal išsilavinimą ir tai, ką savo laiku išmokau universitete prieš kurį laiką. E, tai jau buvo žinoma, tačiau tos e, idėjos e, tuo metu buvo tikrai fantastinės, o šiuo metu jau jos priklauso praeičiai, o dar po keliarių metų būsime dar labiau pažengę į priekį, taigi dar kartą dėkoju visiems už pasiūlymus ir nekantri laukiu bendarbiavimą su kolegomis. Labai ačiū, sako pirmininkė. Ir pa, pakeitimų teikimo terminas yra jums praneštas. Kitas dabar tokias klausimas yra trečioji ES e sveikatos rytis veiksmų programa. Pranešė yra Badija Kučė. tiksliau audiovizualinio kūrinio platinimas internetu Europos Sąjungoje yra dabar mūsų svarstamas klausimas. Sí, sí, sí. Mano darbo tvarkėje parašyta, kad dabar reikia aptarinėti audiovizualinius kūrinius. Bet aš turiu du pranešimus, sako kalbėtoja. Taigi, ar sveikata, ar audiovizualiniai kūriniai? Gerai. Jūs žinote, kad ITRE kultūros komitetui e, pateikė savo nuomonę šiuo klausimu, tai yra apie garso ir vaizdo kūrinių platinimą internetu ES ir ponas Encijo ėmėsi darbo, tačiau šiandieną jam reikėjo išvykti ir dėl to aš perėmiau šią nuomonę ir noriu pasakyti, kad tiesiog e, toliau papildžiau, šiek tiek papildžiau paties e, pono Encijo jau parengtą dokumentą. Rinkos, e, skaitmeninės rinkos susiskaidimo, licencijų steikimo procedūrų klausimus įtraukiau taip pat ES veiksmų siekiant sukurti skaitmeninę bendrą rinką būtinybę. Taip pat uh, reikia stengtis, kad būtų užtikrinamas didesnis e, interneto forumų ir įvairių platformų e, veikimo e, saugumas ir nebūtų pažeidinėjami su asmens duomenų apsauga susiję teisės aktai. civilinės, pilietinės visuomenės, nevyriausybinio organizacijų vaidmuo turi būti pabrėžiamas, taip pat E, turime siekti, kad e, teis, autorinėmis teisėmis besinaudojantis asmenys ir organizacijos galėtų be kliučių e, gauti pajamas ir nesusidurtų su, su įvairiomis problemomis, kurios, bereikalingomis problemomis, kurios kyla dėl tam tikrų teisės aktų taikymo. Vidaus rinkos harmonizavimo klausimas ir aspektas yra susijęs ir e, būtent su autorių teisų apsauga. E, mes galime e, stengtis išvengti mūsų darbo dubliavimus, išėjai sprendžiant šios klausimus ir rengiant atitinkamus pranešimus. Taip pat čia pabrėžiama, kad Europos kūrybingumo programa yra tikrai gera priemonė kuria ES gali e, su, padidinti, sustiprinti e, visuomenės galimybės naudotis įvairiomis e, paslaugomis skaitmeninėje erdvėje ir keistis savo patirtimi kultūros ir socialinės rytyje. Dėkoju. Grazie. Ačiū. Pone, poniai patie Jukočet. Jūs e, per trumpą laiką pasakėte labai daug ir dabar pradėsime diskusiją, ponia Andersdotter. Ehm, eh, Norėčiau padėkoti Marijai Bajakučet už jos pirmasias pastabas apie šį pranešimą. Yra labai svarbu, dėti visas pastangas, kad internetu būtų galima gauti kiek įmanoma daugiau informacijos ir būtų galima, kad galimybės naudotis interneto teikiamomis galimybėmis būtų kiek įmanoma didesnės. Gaila, kad dabartinė savo forma šis pranešimas pabrėžia, jog bendradarbiavimas tarp privačių subjektų yra ypatingai pageidautinas siekiant užkirsti kelią e, teisės pažeidimams. E, čia tarsi kyla grėsmė e, tinklų neutralumo principo užtikrinimui ir taip pat informacijos perdavimo per internetu nepriklausomumui ir galimybėms. Man būtų įdomu žinoti, E, ką pranešėja galvojo, e, papildydama šį dokumentą tokiomis, e, tokiais aspektais. Pirmininkė, ar yra dar norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tuomet žodį suteikiu ponai Andrų komisijos vardu. Euh, merci, madame la présidente. Euh, Ačiū, pana pirmininkė, žalioje knygoje yra kalbama apie apie intelektinės nusavybės apsaugos strategiją, kuri pradėta gyveninti 2011 gegužės mėnesį. Mes internetą patalpinome pastarąją savaitę visą informaciją apie iki šiol pažaly, padarytą pažangą. Ji prieinama visuomeniai, gavome maždaug 220 atsakymų iš e, e, intelektinės nusavybės teisų turėtojų, e, kurie mūsų ragino iki kitų metų surenkti viešuosius klausimus. Tiksliau tai turėtų būti padaryta spalio mėnesį, atsakant į paskut, paskutinio kalbėtojo pateiktą klausimą. Ar tas klausimas buvo skirtas pranešėjai, norint išgirsti nuomonę, ar jis buvo siejamas su žalia knyga, nelabai supratau paskutinės kalbėtos klausimą. Paskutinis klausimas yra susijęs su pranešėjos pateiktų dokumentų projektu šiam komitetui. Pirmininkė klausė komisijos atstovo, ar jis baigė savo pasisakymą. Taigi, žodis teikiamas pranešėjai Marija Vadėjai Kušė. Ačiū už šias pastabas ir pasiūlymus dėl klausimų, kurie, mano nuomonė, buvo adresuoti komisijai. Aš vis tiek norėčiau pareikšti ir savo nuomonę. Manau, kad būtina nedelsiant reaguoti į pasiūlymus dėl e, pusiausvėros užtikrinimo, teisų užtikrinimo tiek intelektinės nusavybės teisų turėtojams, tiek e, tiems asmenims, kurie nori užsitikrinti savo teisę e, naudotis esamą informaciją. Todėl labai svarbus komisijos ketinimas artimiausių metų surenkti atitinkamus klausimus šią temą reikia ieškoti kartu su vartotojais kultūros meno kūrinių kūrėjais, ieškoti bendrų sprendimų, jeigu norime, o dėl to, manau, visi sutarėme užtikrinti pusiausvyrą šioje srityje asmenys, kuriantis kultūrą, skleidžiantis idėjas, e, turi e, būti jų interesai apginti, tačiau taip pat ir tų asmenų, kurie tomis idėjomis ir meno kūriniais naudojami. Taigi čia visi turi pūsti į vieną dūdą, taip sakant, pirmininkį. Diskusijos baigtos, iki kovo 17 galite teikti pakeitimus, o į tris komitete dėl šio prašymo bus balsuojama balandžio 23 dieną. Dabar dar kartą žodis Marija Būdė, kučiu dėl trečiosios sveikatos srities veiksmų programos jums suteikiama penkios minutės. Galbūt man nereiks penkių minučių, sako pranešėja. Ši programa teikiama e, laikotarpiu, kuomet sudurėme su dideliais iššūkiais ir sudėtingais ekonominiais laikais. Ir žinoma, tai susiję ir su visuomenės senėjimu. 2020 Europos strategijoje komisija inicijuoja e, sveikata ekonomikos augimui skatinti programą, kurios tikslas užtikrinti geresnės ES sveikatos apsaugos sistemas ir apsisaugoti nuo įvairių tarpvalstybinių grėsmių. Komisija taip pat numato galimybės sustiprinti ES veiksmus kitose su sveikatos apsauga susijusiuose srityse. Taigi galime išplėsti tos programos apriepti, užtikrindami papildomus veiksmus. Uh, Pavyzdžiui, e, ypač plačiai pristatydami šią programą ir taip pat kalbėdami apie būtinybę koordinuoti jos įgyvendinimą es mastu. E, sveikatos mokslinių tyrimų sritis taip pat prisidės prie to. Reikia daugiau dėmesio skirti netoligumams ir neligybei sveikatos apsaugos rytyje, kalbant apie atskirus regionus. Uh, Migracija reiškia, kad lygos, kurios, mm, nuo kurių kentėjo tik besivysantis pasaulis, tampa vis dažnesnių reiškinių ir ES teritorijoje. Jeigu sustiprinsime pastangas ES erdvėje, taip pat jeigu išsiaiškinsime ES poreikius, užtikrinsime geresnę gyvenimo kokybę ir besivystančiose valstybėse, tai e, bus paskata tų šalių ekonomikoms. Taip pat ši sveikata ekonomikos augimui programa turi apimti ir naujų įgūdžių, pritaikytų naujų darbo vietų, vietom, naujoms darbo vietoms įgyjimui. Taip turime akcentuoti darbo vietas e, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų sektoriuje. E, es turi skirti reikalingas lėšas visą gyvenimą trunkančią mokymui su darbuotojams šioje srityje. Čia dirba apie 20 milijonų žmonių ir to sektoriaus augimo perspektyvos yra neblogos, ypač dėl to, kad gyventojų amžius ES senėja. Ir nors ši programa nėra kaip po tokia mokslinių tyrimų programa, ji turi apimti, nepamiršti naujų technologijų teikiamas galimybės, kad būtų išnaudotas visapusiškas sveikatos apsaugos e, sveities potencialas. E, technologijų pažanga turi būti tokia kaip pavyzdžiui e, daiktų internetas, taip pat aukšto dažnio ryšio panaudojimas. Yra tos sritis, kurių reiktų nepamiršti. Apie tai ruošėme pranešimą prieš metus, o dabar melai išklausysiu jūsų pastebėjimo. Ačiū. La parola alla prima relatrice Umbra. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Jordan Sizelijai, šešėliniai pranešėjai. Okay. Ačiū, dėkoju ir pranešėjai už jos pirminį pasisakymą. Iš tiesų, šis dokumentas yra būtinas dėl kilusios krizės, dėl visuomenės senėjimo problemos. Taip pat turiu pridurti, kad e, reikia neužmiršti šiame kontekste ir klimato kaitos. Ir aiškiai apibriežti ES veiksmų finansavimo priemonės ir konkrečias e, e, asignavimus. Labai puiku, kad ši tema yra svarstoma ne tik tai atsižvelgiant į žmonių gerovę, bet ir turint omenyje tvarę plėtrą ir ūkio augimą. Visi kylantis iššūkiai susijęs su sveikatos apsauga e, yra susijęs su mūsų siekiais iki 2020 metų. Mm, daroma prielaida, kad e, bus e, mm, sveikatos apsaugos personalo sumažės net vienu milijonu. E, ir taip pat sveikatos e, apsaugos paslaugos bus ypač aktualios bėgant metams. Kaip reikėtų e, užkirsti kelią žmonių lygoms, kaip vykdyti preventyvinę veiklą. Jeigu mes skirsime pakankamą dėmesį šioms problemoms spręsti, tuomet ES aiškiai pajus šių e, veiksmų pridėtinę vertę. Taip pat reikėtų kalbėti apie sveikatos sistemos integracijos e, sinergiją. Siner Ir visi su sveikatos apsauga susiję veiksmai turėtų būti siejami su tokiais, e, e tokiamis priemonėmis kaip programa Horizontas 2020 ir struktūriniai fondai. Pakeitimų pasiūlymai man iš esmės yra priimtini, ypač pabrėžtinas yra mokymas, švietimas, kvalifikacijos kelimas, darb, e, per, e, taip pat. E, sinergija tarp skirtingų valstybių narių sveikatos apsaugos sistemų. Taip pat norėčiau pridurti, kad e, visi programoje nustatyti keturi tikslai turėtų būti ir likti prioritetiniais. Jeigu jie yra prioritetiniai, tuomet jie turi būti subalansuoti. Pranešėja apie tai taip pat kalbėjo. Ji pasakė, jog tai ne tik tai mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros e, e, programa, bet ir mūsų siekis turėtų būti tie, moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra būtent sveikatos apsaugos e, sektoriuje. Mums reikia e, stengtis įgyveninti konkrečius veiksmus, kurie jau yra numatyti ir e, kreiptis į komisiją, kad ji užtikrintų tiesioginį tų veiksmų finansavimą be E, viešųjų pirkimų skelbimo. E, sumos yra tikrai nemažos ir aš dėl to manau, kad turėtume pasvarstyti, ar apskritai reikėtų leisti e, finansuoti projektus, be, neskelbiant konkursų. Kitaip tariant, jeigu tokie projektai yra leidžiami, tuomet reikia nustatyti konkrečius kriterijus. Kol kas jie nėra apibriežti ir dėl to E, dar yra ir tam tikrų techninių pastabų, kurių reikėtų pateikti šiame kontekste. E, šiame, praneš, šiame, šiame dokumente yra atsižvelgiama ir į likščiolinius e, Europos parlamente priimtus pranešimus ir ten suformuluotas pastabas ir pasiūlymus. Ir taip pat reikia kalbėti apie valstybių narių politinį nepriklausomumą, e, sprendžiant tokius klausimus. Dėkoju. Jeigu niekas nenori pasisakyti, tuomet panažyjo iš komisijos kalbės. Uh, hello, uh, my name is Robert Soltek and I will speak in the name of Commission. Uh, Aš kalbėsiu komisijos vardu. Aš esu Robert Soltek. Noriu padėkoti už galimybę pristatyti ITRE komitetui mūsų nuomonę dėl šio pasiūlymo. Susisiekėme su pranešėja. Jau turėjome galimybę su ją aptarti kai kuriuos pasiūlymus ir tikimės, kad turėsime galimybę išsiaiškinti, patikslinti kai kuriuos dalykus e, išdėstytus siūlomame nuomonės projekte. Mes sutinkame, kad ši programa turėtų būti svarstoma visos komisijos strategijos kontekste, 2010 e, strategijos kontekste. E, iš pavadinimo tai labai aišku, kaip sveikata galėtų prisidėti prie um, augimo skatinimo. Sveiki gyventojai yra būtina prielaida, kad toks augimas iš viso būtų užtikrintas. Uh, Bet mes taip pat norėtumėme pabrėžti, jog kalbant apie e, suskurdu susijusias ir užleistas lygas, tai šis klausimas peržengia tą geografinę aprepti, kur, kur, kuriai skirta ši programa. Mes kalbame apie lygas kurias galime veikti ES teritorijoje, dalyvaujant ir partneriams. Ir mes rengiamės atsižvelgti į pakeitimus susijusius su e, taip vadinamomis e, ne išmintingomis žinių ir įgūdžių reikalavimamis darbo vietomis. Taip pat norėčiau paminėti 2020 mokslinio tyrimų programą. Ir noriu pasakyti, kad e, čia numatytas aiškus darbo pasidalymas. Tai yra mažesnė programa, nei, mažesnės apimties nei mokslinio tyrimų programa. Ir mūsų siekis ne uh, užsimti moksliniais tyrimais, bet skatinti mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimą ir pritaikymą valstybėse narėse, pasinaudojant egzistuojančiamis finansinėmis priemonėmis. Atsakydamas į ponios Jordan Sizelį pastabas, norėčiau Jūs patikinti, kad, kad nesiūloma jokių veiksmų prieš tai nesurengus uh, E, atvirų konsultacijų, mes privalome griežtai laikytis e, taisyklių reglamentuojančių ES finansų panaudojimą ir užtikrinti, kad ES mokėtojų, mokesčių mokėtojų lėšas būtų panaudojamos išmintingai. Ir visi spre, visus sprendimus susijusius su programa priima komitetą prižiūrintis atsiprašau, programą prižiūrintis komitetas. Taigi, siūlant kokius nors veiksmus, valstybės yra raginamos teikti paraiškas. Tai tiesiog paaiškinimas, atsakymas jums. Galime tą klausimą išaiškinti ir dvišalių pagrindų. Ačiū. Se, se grazie, se la relatrice vuole Norėčiau dar steikti žodį pranešėjai, kad jį galėtų reaguoti į paskutinės mintis. Ačiū labai, dėkoju komisijai už bendradarbiavimą, dėkoju poniai Jordan Sizelį už jos pastabas. E, žinoma, mes dedame pastangas, kad e, šis pranešimas praturtintų e, programą sveikata ekonomikos augimui skatinti įdomiais ir naudingais aspektais. Pirmininkė, ačiū. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi kovo 7 dieną 12 valandą. Panas Kėlį, prašau žodžio. Aš norėjau anksčiau kalbėti dėl audiovizualinių kūrinių platinimo, ne savo vardu, tačiau Ivo Belė šešėlinio pranešėjo vardu, kuris šiuo metu vieši Birmoje dalyvaudamas atitinkamos delegacijos viešnagė. Ar galėčiau e, pristatyti jo nuomonę, nes e, anksčiau neturėjau tokios galimybės. Buvo sujaukta svarstamų klausimų eilės tvarka. Žinoma, aš neprieštarauju, kad ponas Kelis perskaitytų dabar pono Belito nuomonę, tačiau kad dar labiau visko nesujauktume, tai aš galėčiau susisiekti su įvabėlėtu tiesiogiai ir išsiaiškinti viską. Man iš esmės yra tas pats, ar ta pozicija būtų perskaityta ar ne, tačiau dabar jau svarstame kitą darbo atvarkės klausimą, taigi aš galėčiau asmeniškai susisiekti su įvabėlėtu ir viską aptarti. Pirmininkė, jeigu niekas neprieštarauja, kadangi. Uh, jau baigėme diskusiją su komisija ir panašiai šio klausimu, tai e, jeigu nekiltų problemų, galėtume e, įtraukti į posėdžio protokolą pono Belėto mintis. O šiaip dar kartą noriu kreipti dėmesį, kad diskusijos šio klausimu jau yra baigtos. Taip būtų elgtis paprasčiausia. Galbūt jūs galėtumėte mūsų sekretariatui pateikti jūsų turimą informaciją, kurią norėjote perskaityti pono Beleto vardu. Ir jeigu kiltų klausimų, jūs galėtų asmeniškai susisiekti su pranešėja. Pirmininkė sako, dėkoju Jums už tai ir dabar perkime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra klausimas numeris 18 apie Es jos valstybių narių - Australijos, Japonijos, Junktinių Amerikos valstybių, Junktinių Meksikos valstybių, Kanados, Korejos Respublikos, Maroko, Naujos Zelandijos, Singapūro ir Šveicarijos prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu. Pone Anders Dotter, suteikiame žodis šiuo klausimu. Um. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Taip pat noriu padėkoti kolegoms šešėliniams pranešėjams ir pranešėjams, kurie man padėjo renkti šį pranešimą, tiksliau nuomonę e, šiuo susitarimu siekiama e, kovoti su autorių e, teisės nuostatų pažeidinėjimais 2007-2010 metais jau buvo e, pasirašomi atitinkami susitarimai ir atkreipiamas dėmesys į tai, kad vykstant dėryboms e, trūko skaidrumo. E, esame jau anksčiau prieimė rezoliucijas, kuriomis reikalaujame daugiau skaidrumo ir galimybės susipažinti su dokumentų turiniu. Pastaraisiais mėnesiais uh, Šis susitarimas sulaukė didelio susidomėjimo įvairiose valstybėse narėse, buvo prieš jį protestuojama, taip pat e, pakankamai aršios diskusijos vyko čia, Europos parlamente. Daug kas gavo elektroninių laiškų, paprastų laiškų, skambučių iš susirūpinusių ES piliečių, kuriems e, labai daug nerimo kelia šio susitarimo padariniai. E, Europos parlamentas ir ypač mūsų komitetas. Turėtume daugiausiai dėmesio atkreipti e, į tai, kokį poveikį šis susitarimas turės pramoniai. E, pastarąją savaitę buvo nuspręsta paskelbti tinkamą pranešimą spaudai, kuriame būtų atkreipimas dėmesys į piliečių susirūpinimą ir dabar teisingumo teismas turi pareikšti savo nuomonę, ar e, šis susitarimas atitinka ES sutartis. Palankiai vertime tokį komisijos žingsnį. E, tačiau daug klausimų, kurie kyla pramonės atstovams susijusius su šia sutartimi, rasti atsakymų šios klausimus negalima vien tik tai pasitelkus Teisingumo teismo išaiškinimą. Telekomo bendrovės pareiškė susirūpinimą e, dėl tų susitarimo nuostatų, <clears throat> kuriuose e, valstybės narės yra įpareigojamos e, tam tikrą prasme pažeisti vienodo traktavimo principą kai telekomo bendrovės e, negalės e, arba negalėtų laikytis neutralios pozicijos atskirų vartotojų atžvilgių. Buvo taip pat gauta e, susirūpinimo signalų iš mažų ir vidutinių įmonių, kurios baiminasi dėl šio sustarimo poveikio jų būsimai veiklai. Daugelis susitarimo apibrieščių nėra susijusios su ES teisės tradicijomis, negalime sieti jų su kokiais nors dabar galiojančiais teisės aktais, todėl kyla daug klausimų dėl šių apibrieščių interpretavimo e, e, ir taip pat poveikio pramoniai. Baiminamasi kad e, tiksliau nėra žinoma, ar šis sustarimas bus taikomas e, prekybos santykius e, su trečiosiams šalims ir turės poveikio prekybos apimtims, jeigu, pavyzdžiui, bus reikalaujama imti taikyti tam tikrą internetinį filtravimą arba kelias kitas priemonės ir dėl to nebus galima uh, ES jos įmonėms vystyti savo veiklos trečiųjų šalių rinkose. Taigi atsakymų į daugelį klausimų mes nesulaukėme ir negauname. Taip pat nėra žinoma, kaip šis, suta, šis sutartis paveiks telekomunikacijų pramonę <clears throat> bei apskritai ES konkurencingumą dėl e, komisijos kreipimosi į Teisingumo teismą susidarė pakankamai e, įdomi, galbūt keista padėtis. Europos parlamentas kaip institucija buvo e, nustumta į šalį ir kai Teisingumo teismas jau pareikš savo nuomonę, tai mes kaip institucija praktiškai savo pozicijos pareikšti nelabai galėsime. Taigi daug kas ateityje priklausys nuo rytoj Into komitete priimsiamų sprendimų. Manau, kad būtų gaila, jeigu negalėtume tęsti politinių diskusijų, kurios susilaukia ES valstybėse narėse tokio didelio dėmesio. Tas dėmesys parodo, kad tikrai būtina šį klausimą svarstyti ir kad piliečiams labai svarbu, kad jis būtų toliau diskutuojamos, todėl galbūt mūsų komitetas galėtų paraginti e, parengti atitinkamą studiją apie poveikio įvertinimą e, susijusi su telekomunikacijų bendrovė neutralumu e, arba internete teikiamomis paslaugomis. Galėtume uh, užsakyti šį tyrimą iki to laiko atlikti, kol Teisingumo teismas pareiks savo vertinimą ir sprendimą. Man ir šešėliams pranešėjams būtų taip pat svarbu toliau stebėti INTA komitete vykstančias diskusijas, nes gavome informacijos apie tai, kad INTA ketina parengti. Uh, kaip pereinamojo laikotarpio pranešimą, kad diskusija nenumirtų ir mes galbūt galėtume tam tikrą prasme padėti inta komitete e, vykstantiems darbams ir procesams neždami savo indėlį, atsižvelgiant į pramonės komiteto perspektyvą. Gali sitikti taip, kad Teisės reikalų komitetas pareikalautų E, teisės parlamentui e, stebėti e, teisingumo teisme vykstančius svarstymus. Esama įvairių galimybių ir nežinome, kaip viskas susiklostys. Nesame dėl to tikri, tačiau stengsime gauti naujausią informaciją ir su jumis pasidalinti. Todėl nekantri laukiu kolegų minčių ir indėlio į šias diskusijas, nes šis klausimas iš tiesų yra labai svarbu ir turime įsvarstyti dar pakankamai ilgai. Ačiū uždėmesi. Bene, grazie per questa allazione. La parola. Pirmininkė, dėkoju už pasisakymą. Ponas De Angelis, šešėlinis pranešėjas, prašau. De Angelis. Grazie, Ačiū. Pone pirmininkė. Labai vertinu tai, ką nuveikė pranešėja. Tai buvo tikrai puikus darbas ir puikus pagrindas mūsų diskusijoms tikrai net negalime abejoti šios, šios temos reikšmingumu ir pačių diskusijų apie aktą susitarimą svarba. Mes suvokiame šio klausimo jautrumą ir žinome, kiek įvairiausių interesų susiduria šiame kontekste. Ir šiuo metu e, labiausiai diskutuojama apie Europą kaip vis, žinių ir inovacijų visuomenė ir turinio internete naudojimo taisyklių nustatymą ir visa tai yra susijęs su žinių ekonomika, juk žinios tai yra informacija internete. Valstybės narės vykdo savo atitinkamus veiksmus ir dabar yra kuriamos naujos taisyklės, nakt, ir būtent aktas susitarimui tos taisyklės performuluojamos. Tai yra, aišku, susitarimas visų pirma siekiantis kovoti su įvairių prekių ir prekių ženklų klastojimu ir e, užtikrinti darbo vietų saugumą e, legaliose rinkose Manyčiau, kad ir daug ką reikia padaryti, ko mes praeitįje nepadarėme. Mes turime kovoti su, su e, prekių klastojimu ir praėjusios kadencijos metu mes buvome taip pat pateikę pranešimą savo iniciatyvą ir taip pat pranešimą dėl teisės akto, kuris buvo susijęs su e, būtent kova su e, prekių ženklų ir gaminių klastojimu ir panašiais dalykais. Uh, Tačiau visa tai užstrigo taryboje ir po to tapo nebeaktualu. kuomet buvo priimta direktyva dėl e, autorinių teisių apsaugos ir e, vėliausiai tada, kai buvo priimtas aktas susitarimas. Kai kalbame apie prekių ženklų klastojimo, e, kovas su šio klastojimu reikia kreiptis į komisiją, siekti tikslų ir, e, pavyzdžiui, plėtojant savo santykius su Indija ir Kinija. Ir dabar labai svarbu būtent tarptautiniu mastu veikti, galbūt e, e, paraginti aktyviau veikti ir jungtinės tautas, pasaulio prekybos organizaciją, kad būtų veiksmingiau kovojama su prekių ženklų klastojimu. Taigi, Čia kalbame ne tiek apie susitarimo tekstą, kiek daugiau apie patį principinį pritarimą arba nepritarimą aktą. Arba ratifikuoti arba atmesti aktą susitarimą. Norėčiau atkreipti dėmesį į 27 susitarimo straipsnį - kova su e, internetiniu piratavimu. E, reikia užduoti savo ir tam tikrus procedūrinius klausimus, ar susitarimas iš tiesų mums e, užtikrina e, deramą apsaugą nuo e, autoriaus teisų pažeidimų ir kaip būtų galima su tuo konkrečiai kovoti. Ir taip pat, ar nėra tam tikrų prieštaravimų tarp direktyvos, įpred direktyvos ir šio susitarimo nuostatų. Uh, Europoje laikomasi labai skirtingų pozicijų ir atstovaujami įvairiausi interesai. Ir dėl to e, įdomu žinoti, kaipgi apskritai atsirado toks sustarimas kaip aktą. Autorių teisų apsauga internete nėra tinkamai apsaugoma, e, užtikrinama ir dėl to ES turi suvokti, kad toks susitarimas e, nėra tas dokumentas, į kurį Europos parlamentas gali žiūrėti pro pirštus. Taip pat reikėtų neužmiršti ir pilietinės visuomenės e, prieš, e, protestų dėl aktą susitarimo. Mums reikia kiek įmanoma daugiau pastangų dėti, kad būtų visokiojopai saugomos autorių teisės ir juo labiau, kad ES ne, šiuo metu nelabai kelia pasitikėjimą tarp mūsų piliečių. Interneto paslaugų teikėjai tarsi tapo uh, sankcijų uh, gyvendintojais, o tai nėra teisingas požiūris, kadangi tokią, tokią, tokią funkciją turėtų atlikti teisės saugos institucijos. Tad uh, autorinių teisių nuostatas ir su jais sumis susijusius aktus reikia tobulinti ir pildyti. Tai būtų ir naujas žingsnis, kuris padėtų deramai apsaugoti autorių teisės, kuomet, teisėmis, tas, kuomet yra teikiamas interneto turinys. Kyla įvairiausių klausimų susijusių su aktą, nežinau, ką nuspręs Europos Teisingumo teismas, ar apskritai šis susitarimas yra e, suderinamas su e, sąjungos e, sutartimis yra pabrėžiama, kad aktą siekiama pagerinti e, autorių teisų apsaugą visame pasaulyje. Ir reikia atsižvelgti į tai, jog pastaruoju metu internete e, daug kas pasikeitė, atsirado daugybė naujovių ir reikia stengtis jas deramai apsaugoti. Tačiau ES tai kol kas žiūri pro pirštus. Tačiau kol Europos teisingumo teismas dar nėra priėmęs savo sprendimo, nėra pareiškę savo nuomonės, mes turėtume svarstyti aktą turinį. Galbūt iš tiesų reikėtų palaikyti glaudesnius kontaktus su Kinija, kurie e, pasaulyje yra lyderė mm, įvairių produktų gamybos rytyje ir ieškoti kažkokių tai sprendimų, kovojant su gaminių klastojimu. Mes neturėtume užbėgti už akių Europos Teisingumo teismo sprendimui, tačiau Europos parlamentas taip pat turėtų mm, aiškiai išreikšti savo poziciją, pademonstruoti savo įtaką šiuo klausimu tiek e, kas dėl procedūrinių dalykų, tiek ir dėl, dėl turinio. Mes vis dar nesame išsprendę tokių klausimų kaip e, gaminių e, klastojimas, padirbinėjimas ir tų problemų nesprendžiame tarptautiniu lygmeniu. Mes turime galvoti apie tai, ką Europos parlamentas, tai jau pirmojo svarstymo metu balandžio mėnesį 2011 metais įpre direktyvoje e, įtvirtino. Turime išsiaiškinti, e, kokiuose konkrečiai srityse ir kokių subjektų yra dažniausiai pažeidinėjamos e, autorių teisės. Mm-hmm. Žinoma, būtina neužmiršti ir e, to, jog būtina, kad reikia apsaugoti e, asmenų e, teisę į privatumą ir įvairius panašius dalykus. Taigi, Mes matome, jog šiuo susitarimu yra siekiama pakeisti su interneto e, paslaugų reglamentavimu susijusius teisės aktus pasaulinių lygmenių ir mums reikia užduoti savo klausimą, ar norime apsaugoti e, kultūros, kultūrinį turinį e, skelbiančių subjektų teisės, ar norime kažko daugiau aktą kol kas siekia ne to, ko siekia parlamentas pastaraisiais metais. Dėkoju. Ačiū, mano sąrašė yra šeši kalbėtojai. Ponas Grobčiuk. Bardzo Pani Przewodnicząca. E, witam wszystkich e, Państwa i dziękuję e, za możliwość. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju kolegai už galimybę keistis nuomonėmis šiame komitete. Ir Džiaugiuosi galėdamas šį beitą pasakyti apie aktą sustarimą, kuris yra labai prieštaringas. Daugelį ES valstybių yra vertinamas ne vienareikšmiškai. Daug kas buvo teisingai pasakyta, pranešėjos Norėčiau atkreipti dėmesį ir į socialinį šios problemos aspektą. Kalbant apie intelektinės nusavybės apsaugą, visų pirma, turime kalbėti būtent apie tai ir apie prieigą prie interneto ir, ir ten teikiamos informacijos. Tai yra prioritetinis uždavinys susijęs su e, žodžio laisvė Tai yra viena iš pagrindinių teisų ES ir ją reikia ginti. Tai taip pat užtikrinant ir mūsų saugumą ir ES e, šviesią ateitį. Tačiau praktikoje, jeigu nesielgsime atsargiai, gali kilti didelių problemų. Į tai atkreipė dėmesį daugelis e, e, nevyriausybinių organizacijų pilietinės e, visuomenės atstovų grupių. Visą tai mato žmonės, e, e, mes tai regime iš nuomonio apklausų, tačiau šito nemato Europos komisija. interneto pagalba vyko didžiuliai integraciniai procesai, kuriuos būtų galima lyginti su politiniais e, procesais e, praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio e, pradžioje rytų Europoje. Tai yra labai prieštarlinga tema ir tas dešimtojo dešimtmečio judėjimas iš esmės yra analogiškas dabar, dabar kilusiam judėjimui, kuomet protestuojama prieš šį susitarimą, masiškai protestuojamas, nes šis susitarimas siekia priboti žodžio laisvę. Sutartys, susitarimai, kurie yra visi vienodi, derinami tarpusavyje, panašiai kaip ir komunizmo eroje ir nuolat pabrėžiamas e, informacijos gavimo, pabrėžiami informacijos gavimo apribojimai ir žodžio laisvės apribojimai yra aiškiai matomi. Taip atrodė komunistinė sistema, e, kuri galiausiai sužlugo ir mes turėtume dabar galvoti apie tą patį, mes turime pagalvoti apie tai, kaip gyventi šiandieninėje sistemoje. Reikia neužmiršti to svarbaus socialinio aspekto ir tuos masinius protestus, tarptų žmonių, kurie yra gyvenę jungia ir kurie žino, ką reiškia, kuomet yra apribojamos jų teisės ir jie negali naudoti savo žodžio laisvę. Dėkoju. Grazie, la parola al signora Trautmann. Ačiū dabar, ponia Trautmann. Merci, madame euh, la présidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Pranešė puikiai pristatė temą. Šešėlį pranešėjai taip pat. Aš norėčiau tik keletą aspektų paminėti, kurie yra susijęs su šio susitarimo tekstu. Pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą susijusi su kreipimusi į Europos Teisingumo teismą. Ar iš tiesų aktas susitarimas, jo nuostatos prieštarauja ES sutartim? ar reikėtų keisti Europos teisę tam, kad jie atitiktų šį tarptautinį susitarimą. Tai yra labai svarbus klausimas, nes jis kyla nuo pat diskusijų pradžios. Taigi, tokią nuomonę pareikš dabar teisingumo teismas dėl to, kiek tas neatitikimas apribotų ES teisės taikymą. <clears throat> Taip pat e, reikia kalbėti apie e, būtinybę naudotis interneto e, paslaugomis. Pagal mūsų direktyvų nuostatas ir taip pat dėl pateikiamos informacijos turinio, kadangi čia kvestionuojamas yra atsakomybės klausimas dėl baudų. Aktoje yra pabrėžiamas e, tam tikrų bausmų ir priemonių taikymas e, prieš e, asmenis, kurie sąmoningai teikia suklastotą informaciją. Tačiau taip pat yra numatomas ir galimybė pažiūrėti tikrinti E, oro linijų keleivių e, bagažą, e, MP3 grotuvus ir panašią įrangą, tačiau tie asmenys nėra būtent informacijos neteisėtos talpintoje ir kaip užtikrinti, kad jie nebūtų baudžiami. Mm, taip pat vaistai tai yra kita tema, apie kurią kalbama akto susitarime, tai yra generiniai e, vaistai, e, vaistai, kuriems jau netaikomi patentiniai reikalavimai. E, reikia užtikrinti valstybėms galimybę gaminti generinius vaistus, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą. Ir aktos susitarime generiniai vaistai yra laikomi suklastotais vaistais. E, ne taip kaip pagal TRIPS sutartį. Manau, kad e, būtent šie skirtingi aspektai kelia klausimus dėl šio sustarimo nuostatų toligumo, užtikrinant tiek teisų turėtojų interesus, tiek visuomenės laisvės ir visuomenės interesus. Manau, kad diskusijos parlamente ir mūsų komitete diskusijos e, visuomenėje e, leidžia mums pasirinkti tokį laipsnišką požiūrį ir manau, kad vertinant bendrai šio dokumento tekstą esama didelio trūkumo ir labai sudėtinga uh, įvertinti, kokie klausimai aktas sutartyje yra svarbus, siekiant e, užtikrinti ir apsaugoti visuomenės interesus ir viena vertus ir kita vertus e, apsaugoti autorių teisės e, bei taikyti atitinkamas sankcijas teisinių požiūrį labai sudėtinga atskirti šias sritis ir būtent į šią spragą arba silpną susitarimo vietą atkreipia dėmesį teisininkai. Aš manau, kad peticijų komitetas jau yra e, gavęs peticiją, kuomet 2 e, e, milijonai 400 tūkstančių piliečių pasirašė atitinkamą E, peticiją prieštaraujančią šiai e, sutarčiai ir piliečiai e, tikisi iš Europos parlamento atitinkamos paramos savo pozicijoms. Ačiū, ponė Trautman. Žodis teigiamas ponui Balčyčiui. Ačiū, gerbiam pirmininkė. Iš tikrųjų, turbūt vienas iš nedaugelio dokumentų, kuris sukėlė tiek daug prieštaravimų ir visuomenės nuomonė yra atitinkama Ir e, dar 2010 metais mes socialistai ir turėjome visiškai kitą nuomonę, kalbant apie šį e, dokumentą. E, Deja, jai nebuvo pritarta ir mes visiems po daugiau, beveik po, po dviejų metų sugrįžom prie tų pačių abejonių ir šiandieną diskutuojam mūsų pramonės komitete. Manau, kad jau pranešėjai išsakė tas pagrindinės, pagrindinius nugastavimus ir kolegos pasisakydami labai plačiai kur gali būti pažįstos ir žmogaus teisės, kur apibrieštis gali būti traktuojamas per plačiai ir kiekvienam asmenį gali būti pritaikyta skirtinga veika. Ir aišku, kad pagrindinė matyti yra <clears throat> idėja arba pagrindinis siekis, kad užtikrinti intelektualinį nusavybę nepažeistų ir mūsų e, bendro siekio, dėl ko mes šiandieną prieš tai jau esam diskutavę, tai yra informacinės technologijų plėtros, mūsų konkurencingumo stiprinimo Europoje, nes iš tikrųjų šitas susitarimas apima tik tais e, keliasdešimt valstybių, bet žymiai daugiau. Ir tokios įtakingos valstybės kaip Indija, kaip Kinija prie šito susitarimo nėra prisidėję. Todėl tikrai šiandieną mes turbūt e, turim priimti pačią pagrindinę nuomonę arba turime diskutuoti dėl tos nuomenės prieimimo, pritarti ar nepritarti. Aš tai tikrai pasisakau, kad šitam susitarimui, koks jis yra šiandieną pateiktas, mes negalim pritarti ir mūsų komitetas atitinkamai turėtų suformuoti tokią nuomonę. Ačiū labai. Grazie, signora Badia Ikushi. Ačiū, ponė Badija dabar. Que... Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu susirūpinimui, kurį išreiškė pranešėjas bei kiti kalbėtojai. Manau, kad aktą susitarimu jo atsiradimas buvo sudėtingas, jo gimimas buvo skir... sudėtingas. Uh, kultūros prekės, plataus vartojimo prekės, ryšio priemonės, viskas suplakama į vieną krūvą. Aišku, reikia kovoti su padirb, padirbiniais klastojimu bei neteisėtų turinio naudojimu. Tačiau turime atskirti kultūros prekes ir įprastinės prekes, kurių galima nusipirkti parduotuvėse. Manau, kad vienintelis įmanomas sprendimas yra štai koks inta komiteto sprendimas. Uh, Tai yra <clears throat> pasakyti štai, ką nusiųsti šį tekstą Teisingumo teismui, kad šis išsiaiškintų, ar yra grėsmė pažeisti mūsų pagrindinės teisės ir ar šis sutarties tekstas atitinka ES e, teisyną. Ir mes galime tą sutartį arba priimti, jai pritarti arba ją atmesti, jos keisti negalime. negalime pranešimas, kurį rengė parlamentas, kuriame mes išdėstinsime savo nuomonę apie sutartį ir savo mintis, pasiūlymus, kurie galėtų būti toje sutartyje. Tai, yra mūsų, tai būtų mūsų nuomonė tik tai. Todėl svarbu tokį pranešimą ir parengti ir bendradarbiauti su INTA komitetu, rengiant jo tekstą ketvirtadienį 15 val. Inta komitete rengiamas seminaras skirtas aktą sutarčiai. Manau, kad tai būtų galimybė pasiklausyti diskusiją šią temą, nes e, sutartį, sutartį rengiant dalyvavo daugybė susijusių šalių. Ačiū toliau, ponė Tika. Ačiū. Norėčiau pritarti kolegų nuomoniai, kurie teigia, kad aktai negalime pritarti dabartiniu jos pavydalu. Norėčiau dar sustiprinti jau išsakytas mintis. Dėja, 27 sutarties straipsnėje, pirmame jo punkte numatomos priemonės skirtos užkirsti kelią bet kokiems pažeidimams, tai yra atgrasomosios priemonės. Tokia prevencija tiksliai nėra apibriešta ir tas nuostatas galima e, interpretuoti savavališkai. Kitame punkte yra e, nurodoma, yra kalbama apie galimybę institucijoms teisų turėtojui suteikti informaciją apie sąskaitos turėtojo tapatybę. Tai iš esmės pažeidžia piliečių pagrindinės teisės. Kreipiuosi į ITRE komiteto narius ir noriu priminti diskusijas dėl telekomunikacijų paketo. At, mes kovojame už savo poziciją ke, beveik du metus ir paskui suformulavome poziciją. Ir konstatavome, kad pagrindinės problemos svarstant tos pasiūlymus buvo susijęs su piliečių teisėmis. Parlamentas primiktinai reikalavo, kad piliečių teisės būtų užtikrintos. Parlamentas taip pat reikalavo, kad būtų užtikrintas paslaugos teikimas, taip pat būtų užtikrintas piliečių teisų gyvendinimas visais atvejais. Taigi, šioje sutartyje numatoma galimybė atskleisti uh, abonento tapatybę tam tikrais atvejais. Tai pažydžia kai kuriuos ES teisės aktus ir tai yra iš esmės ES piliečių teisų pažeidimas. Dabar noriu atkreipti jūsų dėmesį 14 straipsnio antrą punktą. Ten yra pasakyta, kad kuri nors šalis gali nesankcionuoti tam kalbama apie tam tikrą bagažo, e, apie tam tikras prekes, kurių ji gali neįsileisti. Ir tai yra gana e, subjektivus sprendimas. Pavyzdžiui, numatoma galimybė tikrinti keleivių bagažą oro uostose, stotise, bandant išsiaiškinti, ar žmonės nesiveža nekomercinio pobūdžio prekių, um, kūrinių, kurių turėjimas reikštų, kad, kad pažeidžiamos tam tikros autorių teisės. Noriu priminti, kad 2010-ųjų lapkričio 24-ąją parlamentas patvirtino keletą rezoliucijų. Socialdemokratų frakcija, taip pat Alde frakcija, gūja, žalieji balsavo už rezoliuciją, kurioje išreiškė savo susirūpinimą uh, dėrybomis dėl aktas susitarimo. Buvo reikalaujama, kad, tas, kad dėrybos būtų pristatytos, kad būtų paisoma piliečių teisų šiame procese. Deja, šiai rezoliucijai nebuvo pritarta. Buvo patvirtinta kita rezoliucija, kurią palaikė APP, kurioje aktas susitarimas, e, kuriam reiškiama parama aktas susitarimui. Norėčiau priminti štai ką. Aktas susitarimą pasirašo komisija bei valstybės narės. Kai kurios valstybės narės jau pasirašė tą sutartį. Norėčiau užduoti štai kokį klausimą teisininkams. Tarkime, kad tą sutartį Europos parlamentas atmestų. Kas būtų su tų piliečių teisėmis ES, e, kurių valstybės pasirašė, jau pasirašė sutartį? Turime nepamiršti, kad nėra kad, galim, kad, kad gali piliečiai suorganizuoti iniciatyvą susijusią su aktą. Manau, kad mes turėtume balsuoti prieš aktą susitarimą. Aš nesakau, kad mes nepaisome autorių teisių, uh, ES veikla autorių teisų srityje yra svarbi, bet mes norime geresnės sutarties, kuri užtikrintų tinkamas, kuri užtikrintų Europos piliečių teisės. Ačiū, daliu ponas Kėlė. Uh, Ačiū, pirmininkė. Kalbėtojai aiškiai akcentuoja vieną dalyką. Jie nėra patenkinti pateiktų pasiūlymų ir pranešėjas tai ir paaiškino. Mes bandome apžiūrėti daugiau nei pajėgėme, man atrodo, ir todėl žmonės pyksta, priešinasi tai sutarčiai. Jeigu šiek tiek atsitrauktume ir pabandytume įvertinti ją objektyviai, tai visi palaikytų, visi pasisakytų be abejo už galimybę geriau kovoti su klastotėmis. Europos sąjungai tai kainuoja milijardus per metus. Ir tą problemą be abejo reikia spręsti. Galbūt reikėtų e, šiek tiek susiaurinti aktą aprepti. Galbūt mums reikia aktą susitarimo, kuris e, aptartų tuos atvejus, kuomet tai susijęs su nusikaltimais, su piratavimo atvejais. Ir galbūt reiktų įtraukti ir kitas valstybės, tokias kaip Indija ir Kinija, bei dar kitas valstybės. Uh, ir spręsti šią situaciją, nes tuo tarpu dabar daugybei žmonių ypač didelį susirūpinimą kelia interneto laisvė, laisvės klausimai ir todėl įtampa auga. Ir iš tikrųjų mes nebekalbame apie tai, apie ką turėtumėme kalbėti. Tai yra e, sumažinti galimybę klastotėms patekti į rinką galbūt ponas Marija Badėkučiat išsakyta mintis dėl teisingumo teismo yra visai įdomi. Mums reikia kažko, kas būtų veiksminga ir tokios priemonės reikia greitai. Mums reikia, kad žmonės palaikytų šį sprendimą. Mums nereiktų mm, erzinti, priešinti žmonių. Taip pat reikėtų patvirtinti reikėtų remtis patvirtintų intelektinės nusaibės teisų apibrėžimu. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Kasparė. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Gerbiama pirmininkė, mėly kolegos, aktos tema man yra labai svarbi, man labai rūpi Kolegos anksčiau kalbėjo atkreipė dėmesį į problemas susijusias su klastotėmis, tačiau e, jau diskusijų parlamente pradžioje visuomenėje išriškėjo e, pagristi nuogastavimai, tačiau viena vertus ir antra vertus e, sąmoningas panikos skleidimas ir piliečių dezinformavimas. Ir uh, E, man e, tikrai e, nuostaba kelia kai kurių parlamento narių dalyvavimas tame panikos kurstimo procese. Taigi, kokia yra tikroji padėtis? Europos parlamentas yra viena iš teisėkros institucijų. Jeigu parlamentas šiam sustarimui nepritars, tai jis negalios. Europos Sąjungoje nepriklausomai nuo to, ar kai kurios jo valstybės narės pasirašė jos valstybės narės pasirašęs į sustarimą ar ne. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, tai dar nereiškia, kad mes jau iš pradžių turime laikytis pozicijos prieštaraujančių šiam e, susitarimui, o tai reiškia paprasčiausiai, kad mes turime labai atsakingai svarstyti šį susitarimą, nes e, dabar esame kitokią padėtį prieš du metus, kuomet e, įsigaliojo Lisabonos sutartis, kadangi anksčiau komisijai e, būtų tekusi atsakomybė už šį susitarimą, o dabar ši atsakomybė įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tenka ir mums, Europos parlamentui, todėl turime ramiai E, jį apsvarstyti ir viską įsigilinti. Manau, kad niekam nereikia aiškinti, ką reiškia interneto laisvė. Daugelis mano kolegų dar prieš žlungant komunistinėms diktatūroms vidurio ir rytų Europoje asmeniškai patyrė tam tikrų savo laisvę pribojimų, netgi buvo patalpinti kalėjimus, taigi mano frakcija visą laiką pasisakys už interneto laisvę. Tačiau, kuomet dėl klastočių ES prarandama tūkstančiai darbo vietų, dėl suklastotų automobilio sarginių dalių e, vyksta e, sunkus e, auto įvykiai ir e, žūsta žmonės, kai kuriuose valstybės narėse 70 procentų atsarginių dalių yra pagaminami e, kitose šalise, nei nurodoma jų pakuotėse, taigi yra klastotės, taigi Reikia kalbėti apie realias problemas, tikras problemas, e, kadangi turime kalbėti ne vien apie interneto laisvę, tačiau kalbėti taip pat apie žmonių e, gyvybės, apie automobilio atsarginės e, dalis, apie lėktuvo atsarginės dalis. Šiuo metu yra klastojama maždaug 50 procentų netgi lėktuvų atsarginių dalių, taigi turime labai rimtai svarstyti šį susitarimą. Darybų metu mums buvo labai svarbu. E, e, užsienio prekybos komitete mes visuomet atkreipiame dėmesį į tai, kad europiečiams dėl šio susitarimo nebus užkraunamos naujos prievolės, nes jame nėra nieko, kas iki šiol e, negaliotų ES. Taip pat e, nebus čia kažkaip tai per atgalinės duris e, priminėjami įstatymai arba privalomos nuostatos, nes mes remsimės nuostatą, kad tose valstybėse narėse, kuriuose teisės aktai leidžia tam tikrus veiksmus, jie gali vykti, o ten, kur tie veiksmai neleidžiami, jie neturi teisės vykti. Puikiai turime suprasti, kaip minėjo kolega Kėlis, kad Kinė ir Indija daugiausiai klastočių pagamina ir jos šio susitarimo nepasirašė. Mes daugelį metų mėginome pasiekti pažangos PPO kontekste, kitų tarptautinių organizacijų kontekste. Ir e, reikia pasakyti, kad būtent šios dvi šalis daugiausiai pagalių kaišio į ratus nes jos daugiausia naudos gauna iš klastočių. Ir e, <clears throat> aktą susitarimą jos taip pat nepasirašė, tačiau pažvelkime iki jauto protokolo. E, visos mūsų pastangos e, kavoti su klimato kaita, nepaisant to, kad nei Kinė, nei Indija, nei JAV prie jų neprisideda, yra tęsiamos ir niekas neabejoja šių priemonių būtinumu. Panašiai reikėtų vertinti ir aktą susitarimą, mes turėtume ramiai e, viską apsvarstyti, įsigilinti į detalės. Aš manau, kad Davido Martino pasiūlymas parengti tarpinį pranešimą tikrai yra puikia mintis ir būtų galima pareikšti E, savo kritiką tam, tikriems, e, tam tikrų punktų atžvilgių ir pasiūlymų sulaukti tiek komisijos, tiek valstybių narių reakcijos. E, taip pat manau, kad visi patariamieji komitetai mm, turėtų skirti laiko šio klausimo svarstymui ir parengti atitinkamus klausimus susijusius su grėsmėmis, kurias e, kelia aktas susitarimo nuostatos ir pateikti savo klausimus teisingumo teismui ir jeigu e, tie mūsų nuogastavimai būtų patvirtinti, tuomet tiek aš, tiek mano e, frakcija turėtume pasisakyti prieš šį susitarimą, tačiau pirmiausiai turėtume skirsti nuodugniam jo svarstymui pakankamai laiko ir ačiū, ponė pirmininkė, kad man skiriate laiko pakankamai išdėstyti savo mintis. Pirmininkė, ačiū dabar suteiktume žodį komisijai. Prašau. Ačiū su Bonvalary. Kalbėsiu komisijos vardu. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę pristatyti ir paaiškinti komisijos poziciją susijusią su aktą susitarimu. Komisija vertina aktą tikslus ir e, teisinių normų suvienodinimą intelektinės nusavybės apsaugos srityje. Labai svarbu suvokti, kad e, šiuo sustarimu nesiekima pagerinti intelektinės nusavybės teisų turėtojų apsaugą, e, yra siekima pagerinti galimybę naudotis turimomis teisėmis ir atitinkamomis teisinėmis priemonėmis su jomis susijusiomis, nes ES teisinė jau dabar yra atitinkamai apsaugomos autorių teisės, todėl aktą susitarimu siekiama pakelti arba perkelti šias normas į tarptautinį daugia šalį lygmenį. Aktas susitarimu niekas nebus pakeista dabartinės ES teisės aktuose, tačiau aktą e, svarbus ES prekybiniams santykiams su kitomis šalimis. Per pastaraisias savaitės aktas susitarimo ratifikavimo procedūra sukėlė nemažas diskusijas ir demonstracijas visoje Europoje. Komisija puikiai suvokia išsakoma kritika ir vykstančias diskusijas bei pareikštus nuogastavimus ir prieštaravimus dėl tam tikrų sutarties šios sustarimo nuostatų. Todėl komisija pageidavo ir nusprendė kreiptis į teisingumo teismą kad pastarasis įvertintų e, sustrimo nuostatas susijusias su pagrindinių teisų apsaugomis apsauga ir intelektinės nusavybės apsauga. Komisijai labai svarbu, kad diskusijos dėl aktą susitarimo vyktų ramiai, tolygiai ir e, nebūtų užtirstos ta girdima informacija susijusia su autorių teisų apsauga, nes aktas susitarimas nieko nepakeis, kas yra susijęs su autorių teisėmis, nes šis susitarimas yra skirtas tik tai galimybei pasinaudoti teisinėmis priemonėmis siekiant apginti savo teisės. Teisių turėtojai tiek realiame pasaulyje, pavyzdžiui, tų fizinių produktų gamintojai arba intelektinės nusaibės teisų turėtojai, autorių teisų turėtojai, kurie savo kūrinius platina internetu, remdamėsi šio sustarimo nuostatomis, galės geriau apsaugoti savo teisės, tačiau e, e, jokios kitokios įtakos šis susitarimas e, <clears throat> autorių teisėms neturės arba jų kūrinių sklaidai internete. Ta yra būtina aiškiai pabrėžti. Komisija pabrėžė, kad e, būtina, jog diskusijos vyktų ramioje atmosferoje. Todėl buvo kreiptasi į Teisingumo teismą, siekiant išsiaiškinti, ar aktas susitarimas atitinka ES pagrindinių teisų nuostatas ir gavę atitinkamą Teisingumo teismo išaiškinimą. Tiek Europos parlamentas, tiek kitos institucijos dalyvaujančios teisėkuros procese galės dalyvauti, atitinka, surenkti atitinkamas diskusijas. E, komisijos narys De Gucht artimiausiu metu atvyks į INTA komitetą, kuriame bus svarstamos su aktą sustarimu susijusios problemos, atsižvelgiant į šiandien minėtus visus aspektus. Per artimiausias savaitės diskusijos bus tęsimos toliau. Komisija pageidauja šiuose diskusijose dalyvauti pagal savo išgalės visose diskusijose. Siekda atsakyti konkrečiai į atskirius minėtus klausimus, komisija norėtų priminti, kad akta yra tarptautinis susitarimas, tarptautinis pagrindų sustarimas, kuriuo yra nustatomos bendros tarptautinio mastu galiojančios teisinės sąlygos. Tai reiškia, kad prie sutarties prisijungusios šalims yra suteikiamos tam tikros pasirinkimo galimybės apibrėžti, kokias sąlygas jos turėtų pasirinkti patvirtindamos savo viduje galiojančius teisės aktus, siekiant perkelti į savo teisyną šio sustarimo nuostatas. Europos Sąjungoje, kaip minėta, jau galioja atitinkami teisės aktai, tai yra IPRET e, e, direktyva 2004 metais patvirtinta elektroninės komercijos direktyva kuria apibrėžiama prekyba internetu, taip pat e, autorių teisų direktyva informacinėje visuomenėje 2001 metais patvirtinta Teisinis kontekstas, kuriame turėtų veikti aktą susitarimas ES jau egzistuoja ir jis nebus keičiamas aktą susitarimo nuostatomis. Taip pat e, aktą susitarime nėra numatoma galimybės atjungti vartotojus nuo e, interneto, taip pat nenumatoma e, atlikti kažkokiu tai e, asmeninių e, patikrų, kas buvo minėta. Aktą yra numatomos bendrosios interneto kontrolės ir priežiūros priemonės, kurios jau dabar yra įtvirtintos elektroninės komercijos direktyvos 16 straipsnėje arba 17 gyvenimo direktyvos straipsnėje, kuriame yra e, nustatomos tam e, tikras e, elgesio kodeksas, tačiau tame elgesio kodekse tikrai nenumatoma privačių asmenų kažkokia tai politinė, policinė priežiūra. Taip pat atpik 1994 metų tarptautinis sustarimas pagal jo nuostatas kai kurios valstybės e, nuostatos PPO kontekste arba kitų tarptautinių institucijų kontekste gali e, pasitelkti siekiant e, pritaikyti savo teisės aktus prie naujojo aktą susitarimo, jas atnaujinti. Ačiū uždėmesi. Ačiū už komisijos pasisakymą. Dabar žodį suteiksime poniai Anders Dotter. Tack, fru ordförande. Ehm, jag vill tacka alla mina kollegor. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų pasisakymus ir tikrai labai svarbius komentarus. Ypač pastabas susijusios su žmogaus teisėmis, interneto, situacija internete, taip pat problemomis susijusiamis su gaminių klastojimu. Aš tikėjausi didesnės pagalbos iš komisijos pusės mūsų komitetui. Galėjo paminėti jau egzistuojančias studijas ir tyrimus šiomis temomis. Galbūt komisija galėjo pamastyti kaipgi reikėtų vertinti susitarimo e, sąsają su e, telekomunikacijų bendrovių neutralumu ir mm, įvairių paslaugų teikėjų e, vienodų traktavimų, kas dėl jų teisių. Taigi aš tikiuosi platesnės diskusijos su komisija ateityje. Dėkoju. Ačiū. Prieš perėdami prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto e, projektų obligacijų, norėčiau papasakoti apie koordinatorių posėdžio įvykusio vakar e, rezultatus. Patvirtinome darbų tvarkaraščio kalendoriaus pakeitimus. E, gausite detalesnį informaciją apie tai. Nagrinėjame kelionę į Braziliją. Kovo 20-ąją įvyks klausimas kitas Horizontas 2020 programai. Jis truks visą dieną. Taip pat nusprendėme, kad kovo 8-ąją surenksime klausimą skirtą smulkiam verslui. Koordinatoriai patvirtino ITRE TRAN sprendimą remiantis 21 taisyklę. Mūsų komiteto narė buvo paskirta pranešėja dėl e, lyčių aspekto integravimo pranešimo. Taip pat ITER projektą pranešimą renks žalieji. EPP rengs pranešimą dėl koncesijų ir reglamento dėl duomenų apsaugos, o žalieji rengs pranešimą dėl 2013 biudžeto. Tokią informaciją norėjau Jums suteikti. Ir dabar galime perėti prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra projektų obligacijų ir žodis suteikiu ponui Langenui ir po to ponui Piperiui. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū, ponia pirmininkė. Yra biudžeto komiteto pranešimas apie projektų obligacijas e, kaip e, finansinę parmą ir mūsų komiteto nuomonę šiuo klausimu. Ir ponas Langenas paprašė jį e, jam atstovauti, kadangi jisai dabar dalyvauja delegacijos veikloje ir išvykęs. Ir kalbėsiu trumpai. Mes turime strategijos Europa 2020 projektų e, obligacijų iniciatyvą ir e, turėjome galimybę e, pasinaudoti priemonę, Europos infrastruktūros tinklų, tinklų priemonę nuo 2014 iki 2010 metų. Mm, ir finansav, tai, tai yra priemonė, pagal kurią skiriamas finansavimas plačiajuoščio ryšio projektams ir infrastruktūroms. E, projektams įgyveninti infrastruktūroms kurti. Iš esmės mes pritarėme šiai naujai priemoniai, tačiau atitinkamas teisės akto tekstas dar turi spragų, kadangi būtų galima pagal šią priemonę finansuoti ir įprastus projektus, kurie visuomet yra finansuojami, kurie nėra visiškai susijęs su uh, Europos uh, pastangomis e, siekti pridėtinės vertės ir mes matome, aišku, konfliktą tarp Europos parlamento ir komisijos šiuo klausimu, nes mes manome, kad šis, ši priemonė neturėtų kurti kažkokios naujos praktikos, pagal kurią e, Europos parlamentas čia nebeturėtų jokių kontrol, kontrolės e, teisių. Taip pat reikėtų bandomuosius projektus aktyviau remti ir Europos parlamentas nepritarė, kad būtų laikomas įprastinės praktikos, įprastinio verslo finansavimo. Ir mes norime didesnio, kont, didesnių kontrolės teisų. Būtent tiek norėjo pasakyti ponas Langenas. Dėkuoju Jums dėmesį. Ačiū. Ačiū, ponė Piperi. Ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Ponas Kreutzmann. Pozit. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat trumpai norėčiau kalbėti. Tai, ką pasiūlė kolega Langenas, mums yra priimtina. Tai yra dėl projektų obligacijų reikėtų išsiaiškinti, ar tie projektai yra e, verti paramos ir kitas dalykas. Ne taip, kaip jūs sakėte, ponė Pyberi, neturėtume e, finansuoti tų projektų, kurie yra abejotinos reikšmės, jie iš tiesų turi kurti pridėtinę vertę Europai. Ir kalbant apie projektų obligacijas, tai yra finansavimą per jas, mes iš tiesų galime pasiekti tos naudos, įtraukdami ir mobilizuodami privatų kapitalą, kad tokie projektai kurie, kurios būtinai gyvendinti artimiausiais metais, jais būtų plėtojamas elektros tinklų infrastruktūra, aprūpinimo dujomis e, infrastruktūra ir panašiai taip, kad vidaus rinka e, būtų realiai sukurta ES tose srityse, kuriuose dar yra trūkuma. Todėl mes e, pritarime tam, kas buvo pateikta kolegos Langino. Grazie, la parola. Ačiū. Ponas Keliai. Uh, Ačiū. Tikrai džiugu girdėti galiausiai, kad pasiekta pažangos e, įgyvendinant mintį, kuri ES e, girdisi jau porą metų. Ir kad mums pavyks užtikrinti gauti konkrečios vertės už finansus, kurie bus investuoti šioje krizės situacijoje ir pasiekti didesnio vieningumo ir koordinavimo. Projekto obligacijos ne tik mūsų apmąstymų nusipelnanti tema, bet verta pabandyti šį projektą ir įgyvendinti. Kaip Markus minėjo, yra nemažai pasiūlymų dėl infrastruktūros, elektros, dujų sektoriuje. Ar tai turėtų būti susijęta su 2020-ųjų tikslais? Tikriausiai. Tai, tai yra įmanoma. Tai yra pamatinis visų mūsų svarstymų šią temą aspektas. Ir jeigu mums pavyktų susijęti tuos tikslus su naujos priemonės plėtojimu, Tai sukurtų, tai, tai padėtų sukurti daugiau lėšų ir tai tikrai yra pagidautinas dalykas. O jeigu viskas vyks kaip įprastai, jeigu tai ne, neduos jo, nes, nenus, nesukurs papildomos vertės, papildomos naudos, manau, kad mes turėtume padaryti viską, kad tai būtų esminiai infrastruktūros projektai. Ačiū. Ačiū, ponė Keli. Jei daugiau niekas neprašo žodžio, žodis komisijai tuomet. Komisija nenori kalbėti. Pone Hercog. Them, please. Sorry. Uh, sorry, Chairman, being late, but we discussed the same. Atsiprašau, pirmininkė, kad vėluoju bet mes biudžeto komitete kalbėjome apie tą patį dalyką, norėjau dalyvauti diskusijose ir ten, nes tikrai įdomu palyginti, kaip ši tema plėtojama įvairiuose komitetuose. Įdomu tai, kad skirtingose komitetuose nuomonės yra skirtingos. Ir du komitetai rengiantis nuomonę kuriuose APP kolegos yra pranešėjais, pasirinktas visiškai skirtingas požiūris. Ponas Kancian praš siūlo radikal, netgi radikalesnį sprendimą dėl euro obligacijų, euro, projektinių obligacijų. Ir norėčiau, kad kalbėtume ne tik apie eksperimentinių projektų sėkmę, bet priminti, kad mes turime tik labai nedaug laiko, pusantrų metų, kai 2014, kuomet prasidės tas nuos finansavimo laikotarpis. Ir per tą laiką eksperimentinius projektus galime įgyvendinti ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo praktikoje, pasimokyti iš to. Mes jau kalbame apie visiškai naują priemonę ir norime, kad mums pasisektų. Taip pat E, norime teikti, yra teikiami nauji pakeitimai, pono langės. Pavyzdžiui, antrame pakeitime siūloma e, projekto obligacijas apriboti tik infrastruktūrai skirtais projektais. Kito tarpu negalima tos priemonės taikyti energetikos sistemų decentralizavimui. Pavyzdžiui, kodėl taip yra? tai turėtų, tokia galimybė turėtų egzistuoti ir vykdant eksperimentinius projektus. Taigi, mm, šis pakeitimas kelia problemų, tačiau pritarėme pranešėjo nuomoniai, kad šis įrankis yra papildoma priemonė. Tai nepakeičia nei valstybių narių įnašų, nei ES biudžeto lėšų, uh, tai nepakeičia jau egzistuojančių priemonių. Ta priemonė skirta komerciškai negyvybingiems projektams. Ir kolegos noriu pakartoti tai, ką sakiau biudžeto komitete. Mes daug geriau nei jie žinome, kad turime visų pirma būti sąžiningi savo patiems ir prisiminti, ką, ką veikėme parlamente pas pastaruosius septynerius metus bandome moder, modernizuoti infrastruktūrą visoje Europos Sąjungoje. Tačiau tai nepasiteisino, tai nepavyko. Pavyzdžiui, energetikos infrastruktūros planas, jis, jis nepavyko. Jeigu, moderniz, jeigu nemodernizuosime savo energetikos, telekomunikacijų infrastruktūros, tai po 20 metų kitos kartos susidurs su rimtomis problemomis. Taigi, pernelik daug statoma ant kortos, kad mes galėtume mąstyti apie nesėkmės galimybę. Nebejoju, kad rasime sprendimą, e, kurio dėka turėsime galimybę palaikyti eksperimentinius projektus, nes jie mums padėtų išsiaiškinti, kaip viskas atrodys praktikoje, energetikos infrastruktūros projektuose, telekomų projektuose modernizavimo projektuose. Ir mes teiksime pakeitimus šią temą. Ir labai tikiuosi, kad pranešėjo e, nuomonė šiuo klausimu bus panaši. Ačiū. Bene, allora non ci sono più interventi, la Commissione non interviene. Ačiū. Daugiau niekas neprašo žodžio, jei ne, tuomet Europos komisija ne, ar ponas Piperis. Ačiū tikiu, kad e, kolegės Hercog e, pastabas galėsime atsižvelgti, kad tas obligacijos būtų susijusios ne tik tai su infrastruktūra, infrastruktūrų plėtotė, bet ir su energetikos rytimi. Et, e, projektai turėtų būti ne vien tik bandomieji ir taip pat turėtų kurti papildomą pridėtinę vertę. Visą tai mes žinome, mes tenksime tai atsižvelgti šiame dokumente. Dėkuoju. Grazie, kolega Piper, quindi... Ačiū kolegai Piperiui. Diskusiją šią temą baigiame. Pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 5-12 valanda. Tad atrodo, darbo atvarkė yra išnagrinėta, kiti, kitas posėdis įvyks kovo 19-20 dienomis Bruselėje. Ačiū Jums ir gero vakaro.